Bene, cominciamo questa seduta della Commissione. Al primo punto. Prašau komiteto pradėti darbą. Pirmas darbo atverkės punktas. Oskos pranešimas. Mes turim 45 minutės šiam pranešimui ir iš karto uh, suteikiu žodį pranešėjai. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu savo gimtają švedų kalbą. Tarp įtrės kompetencijos sričių yra šis klausimas ir mes turėtumėm uh, Um, pateikti savo komentarus dėl pažangių elektros energijos tinklų. Aišku, kad pažangėjai tinklai tai yra informacinių technologijų ir energetikos technologijų sąveikos padarinys. Tolesnis sektorių bendarbiavimas turi būti skatinamas, kai kalbame, pavyzdžiui, apie radio dažnių spektro efektyvesnį panaudojimą viso Europoje, energetikos pažangesias funkcijas ateityje, galvojant apie visus pasikeitimus. Komisijos buvo paprašyta imtis reikiamų žingsnių, kad būtų galima užtikrinti nuoseklų ir efektyvų šių klausimų plėtojimą ateityje. Aš norėčiau, kad ypatingas dėmesys būtų skirtas tai naudai, tiems pranašumams, kurios gali duoti pažangė elektros energijos tinklai, ypač kai eina kalba, pavyzdžiui, apie CO2 išlakų mažinimą, mūsų ekonomikos uh, Mm, žalinimą, kad būtų mažiau CO2, galvojama apie energijos, elektros energijos panaudojimą transporto sektoriuje, taip pat galimybės mums vartotojams pris, pritaikyti savo mm, vartojimo e, stilių prie, to, prie tokių variantų, kurie yra palankiausi ir pigiausi. Pažangieji tinklai yra labai svarbus, kai nekalba apie vartotojų informavimą. Ir jeigu galvojame apie naują modernizuotą energetikos infrastruktūrą, tai būtent čia ir galvojame apie pažangius elektros energijos tinklus mes galėsime sukurti taip pat ir pajėgum, atsarginius pajėgumus, kurie subalansuotų netoligumus tinkle ir būtų atsarginis variantas. Tai taip pat leistų padidinti atsinaujančios energijos gamyba ir integracija mikrogeneracijos sistemos saugojimo tiek generavimo prasme yra labai svarbios. Taip pat reikia nepamiršti elektromobilių bei kitų programų, kuriomis reaguojama į paklausą. Dar vienas elementas, ką aš norėčiau paminėti, yra tai, kad mes visi prisimename, kaip svarbu Ir turėti omenyje energetikos veiksmų plano iki 2050 metų scenarių. Reikia galvoti apie paskirstos atsinaujančios energijos gamybos integraciją, ir kuri bus neįmanoma, jei nebus plėtojami vietos regioniai pažangiai elektros energijos paskirstimo tinklai. Tai manau, kad tai reikia akcentuoti. Tekste aš taip pat Tekste aš akcentuoju taip pat tai, kad labai svarbu yra investuoti į projektus, kurie kurie apjungia interesus. Penktame punkte taip pat yra kalbam apie tai, kad Mm, pažangiai elektros energijos tinklai yra būdas skatinti inovacijas, taip padidinti užimtumo lygį, mm, konkurencingumą. Taip, tai yra labai svarbu galvojant apie MVI. Tai taip pat labai svarbu ir galvojant apie stambiųjų įmonių ateitį. tekste, teksto projekte mes raginame komisiją įvertinti, ar atsižvelginti trečiai energetikos vidaus rinkos dokumentų rinkinį reikėtų pateikti pasiūlymų dėl pažangių elektros energijos tinklų kūrimo plėtojimo, nes tai galėtų la, padėti laipsniškai didinti uh, galimybės į rinką įtraukti daugiau rinkos dalyvių. Tai leistų užtikrinti taip pat ir sinergiją, kai eina kalba apie e, telekomunikacijų ir energetikos tinklų e, dėgymą, plėtimą. Mes galėtumėm užtikrinti tą sinergiją, kad būtų ne tik tai į vienus tinklus investuojama, kad, tai, kad visa plėtotė vyktų kartu Ir taip pat reikia nepamiršti, kad pažangi elektros tink, energijos tinklai neturėtų tapti finansinė našta vartotojams. Priešingai, jie turėtų būti naudingi vartotojams, kadangi mm, vartotojas turės informaciją ir galimybės veiksmingai valdyti savo energijos vartojimą bei gamybą. Čia ypač kalbėčiau apie individualų mikrogeneravimą elektros. Uh, Ir tekste taip pat pabrėžėme, kad labai svarbu užtikrinti abipusį ryšį tarp elektros energijos gamintojo ir elektros energijos vartotojo. Kaip ir kitose politikos e, sritise labai svarbu užtikrinti griežtas mens domenų apsaugą. Taip pat akivaizdu, kad labai svarbu, jog valstybės narės, e, regionė bei vietos valdžia numatytų finansinės paskatas investicijoms į IRT e sprendimus, pavyzdžiui, pažangiosius elektros energijos tinklus. Kas kol kas tai yra valstybių narių kompetencija ir tikrai jos galėtų tapti labai svarbia varomąją jėgą, užtikrinant pažangių elektros energijos tinklų plėtotę regioninių lygmenių. Tai ypač svarbu pramoniai, tai labai svarbu vertinant iš politinio požio taško. Ačiū, panas Vaninis Talroj. Dėkoju, pirmininkė. EPP frakcijos vardu norėjau pagirti šį puikų pasiūlymą. Atsižvelgus į visus aspektus, kurie čia paminėti, matome, kad pabrėžiama būtinybė naudoti naujausias technologijas, taip pat maksimaliai išnaudoti interneto teikiamas galimybės, bei taip pat m, mm, siūloma plėtra. Galbūt yra tam tikrų dalykų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį ir atsižvelgti į daugiametę e, planuojamą biudžetą. Ypač šitoje vietoje, kai kalbame apie naujausias technologijas. Mes turime duoti žinių um, biurus, kurie orientuojasi į išmanų energetikos naudojimą. Turėtumėme į tai orientuotis. Neužtenka laukti ir tik uždevinėti klausimus. Ne, Europos Sąjunga turi visas reikiamas priemonės ir gali remiantis tų žinių centrų turimomis žiniomis jau dabar pradėti judėti į priekį ir taikyti inovacijas. Taip pat, kalbant apie energetikos sektorių, kai mm, norime plėsti šį sektorių, reikia vėlgi atsižvelgti į tuos regioninius žinių centrus ir juos įtraukti. tai svarbu, kai kalbame apie energetikos ir informacinių ryšių technologijų sektorių ir jo plėtrą. Mm, tai buvo svarbu ir paminėta, kai kalbėjome apie Horizon 2020 programą trilogę. Tai yra buvo pasakyta, kad būtina išnaudoti tas žinias, kurias jau turime. Tokiu būdu mes galėtumėme išmaniaisiais tinklais um, efektyviau pasinaudoti ir um, taip pat jiems panaudoti ir suteikti struktūrinių fondų pagalbą. Šis klausimas svarstomas ne tik mūsų komitete, bet ir regioninių reikalų komitete. Mes galime labai daug tik mums reikia pasinaudoti tais iš, ta išmonė, ta, tomis žiniomis ir tą padaryti greitai. Kai aš mm, kalbuosi su verslininkais, jie mane ragina, sako, parenkite europinio lygio standartus. Tik tokiu būdu mes neišradinėsime rato šimtą kartų ir padėsime rinkos dalyviams. Taigi tikrai mes turime daug protingų žmonių dirbančiose įvairiose verslo įmonėse ir jie tikrai nori aktyviai prisidėti prie išmaniųjų tinklų plėtros ir prie kitų mūsų iniciatyvų. Ir mano nuomonė, standartizacija bendra Europos, standartizacija europinių lygių yra labai svarbi šioje vietoje. Ir dar vienas dalykas. Penktadalis struktūrinių fondų bus skirta energetikai pagal RDF. Manau, kad reikėtų atkreipti į dėmesį į tai, kad efektyviai naudotumėme turimus energijos išteklius. Ir turėtumėme atsižvelgti į tuos iššūkius, kylančius įgyvendinant energetikos paketą. Tai jau buvo paminėta regionų komitete. bet neturėtumėme pamiršti tų 2020 tikslų ir tuo pačiu metu pasistengti pasinaudoti naujų technologijų teikiamomis galimybėmis. Ir kaip jau minėjau, tikrai išloštumėme iš to labai daug. Aš e, esu pateikęs e, pasiūlymą pakeitimui ir baigsiu savo pasisakymą. Dėkoju. kolegė Hibner. Ačiū pirmininkė. Nemanau, kad mes turėjome pakankamai laiko aptarti e, visus klausimus susijusius su energetikos sektoriumi ir informacinių ryšių technologijomis. Viskas labai greitai keičiasi. Ir pirmą kartą mes šiandien turime progą apie tai kalbėtis. Mes žinome, visi suprantame, kad be mokslinių tyrimų, be inovacijų mes niekada negalėsime pasiekti tų tikslų, e, kuriuos esame išsikėlę. Labai svarbu yra susitelkti, tai yra sutelkti dėmesį tam, kad pinigai būtų skirti regionams, vietos valdžios institucijoms ir kad tokiu būdu būtų remiama energetikos, būtų remiamas energetikos infrastruktūrinių ryšių technologijos, tai yra energetikos gamyba ir modernios informacinės technologijos. Aš manau, kad mes esame didelių pokyčių išvakarėse. Elektros energija yra svarbi visiems regionams ir ji darosi vis svarbesnė dėl elektromobilių populiarumo. Taip pat turime galvoti, kaip galima būtų tą energiją ne tik naudoti, bet ir saugoti. Kaip sukurti kokybiškus produktus, naudojančius elektros energiją. Ir prieš nuspręsdami, kam duoti pinigus ir kaip juos panaudoti, reikėtų nuspręsti tą kryptį. Ir aš noriu pakartoti, kad moksliniai tyrimai, informacinės technologijos, inovacijos – Visa tai yra svarbiausia ir be abejo atsinaujinantis ištekliai lieka ne paskutinėje vietoje. Reikėtų remti tuos mokslinius tyrimus, kurie padeda išlaikyti tą pusiausvyrą tarp skirtingų energetikos šaltinių. Ir dar kartelį noriu pakartoti, kad tų išsikeltų uh, tikslų mes nepasieksime, jeigu pramonės e, įmonės ir toliau bus taip ribojamos, kai kalbame apie energetikos išteklių naudojimą. Kainos, mes žinome, Europoje yra dvigubai didesnės energijos nei JAV. Taigi mes turime suteikti pigesnę energiją, geresnę energiją ir užtikrinti, kad naudotumėme aukščiausios kokybės produktus. Tvariai naudojančius energiją. Taigi manau, kad reikėtų pridėti dar keletą aspektų šiam dokumentui, kad daugiau būtų orientuojamasi į inovacijų naudojimą ateityje. Dėkuoju. Dabar žodis kolegai Kvadas. Thank you, Mr. Chair. Um, unlike other very... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Skirtingai nuo kitų, gan kontroversiškų su energetika susijusių klausimų, kuriuos mes gan dažnai svarstome šiame komitete ir parlamente apskritai, pažangiai elektros energijos tinklai tai yra technologija, kuri yra naudinga, vertinga ir kuri nekelia jokių prieštaravimų. Pažangieji tinklai yra reikalingi tam, kad mes turėtume e, pažangesnį, veiksmingesnį transportą ir geriau naudotume energijos šaltinius. Ir tai padėtų mums spręsti tokias problemas kaip visuomenės senėjimas, e, transporto problemas ir tai, kad kartais elektros energijos reikia piko valandomis. Kolegės parinktoje nuomonė kalbama apie tai, kad reikia skatinti bendradarbiavimą, diegiant pažangiuosius elektros energijos tinklus. Visiškai teisingai yra e, pažymėta, kad perskirstimas e, iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintos elektros perskirstimas bus neįmanomas be regioninių ir nacionalinių e, veikėjų dalyvavimo. Taigi mums reikia plėtoti e, regioninę ir nacionalinę infrastruktūrą, kuri padėtų mums geriau subalansuoti elektros tiekimą. Kartu turėtume užtikrinti, kad pažangėjai elektros energijos tinklai būtų naudingi mūsų vartotojams. Tai yra e, Mums reikia įdėkti galimybę jiems aiškiai žinoti, kiek energijos jie savartoja. Ir taip pat reikėtų siekti, jog elektros energijos kaina mažėtų, o nedidėtų. Beje, Ispanijoje kaip tik neseniai elektros kaina padidėjo 3 procentais. Man atrodo, kad nuomonės referentinė bus sunku uh, pabaigti renkti šį tekstą tokį, kad mūsų komitetas labai aiškiai pasakytų, kad jog mes manome, kad pažangėjai elektros energijos tinklai yra esminės ateities energetikos politikos elementas. Dėkoju. Toliau, ponė Hercog. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu vengriškai. Pirmiausia, Norėčiau pasakyti, kad mes visi puikiai žinome, kad elektros energija vartojama yra vis daugiau ir pažangėjai elektros energijos tinklai yra dėgiami e, nevienodais tempais valstybėse narėse. Kai kuriuose valstybėse narėse pastebima, jog yra dėlsime kurti jiems reikalingą infrastruktūrą. Aš norėčiau pasveikinti Marytą Ulfskog parengus šį dokumentą. Mes visi žinome, kad energijos efektyvumas, energijos naudojimo e, našumas e, suteikia mums didžiulių galimybių. Galima būtų sakyti, kad elektros, e, elektros energija yra mėganti gražuolė nes būtent elektros energija teikia mums didžiulių galimybių, kurių, kuriomis kol kas mes nesugebame pasinaudoti. Per savo miegamojo langą aš matau elektros stulpą ir matau, kad prie jo yra reguliariai jungiami įvairūs laidai, įvairūs kabeliai. Ir tas stulpas, tas bokštas stovi prie mano langų nuo pat mano vaikystės. Vedelės kvadro kalbėjo apie tai, kad esama infrastruktūra, tru, infrastruktūra yra pasenusi ir ją reikia keisti. Tik taip mes galėsime, galėsime diegti pažangiosios elektros energijos tinklus. Labai svarbu yra uh, suderinti energetikos ir informacinių ryšių technologijų sektorių konvergenciją. Tai nuo to priklauso, sugebėsime e, veiksmingai, e, efektyviai naudoti turimą energiją. Mes suprantame, kad už tai renka mokėti, tenka mokėti, nes bet kokių tinklų kūrimas e, brangiai kainuoja ir už tai paprastai moka vartotojai. Kitame komitete mes e, rengėme dokumentus, kurie yra susiję su šiuo dokumentu. Kai mes didiname e, tinklus, turime suvokti, kad net 80 procentų viso darbo yra atliekama tiesiant kabelius. Ir energijos efektyvumas turėtų būti mūsų prioritetas, nes tai padėtų mums taip pat ir sutaupyti. Kai kuriuose valstybės narise, skaitant ir manąją, nelabai kas daroma šiuo klausimu. Ir matome, kad elektros energijos kaina nulatos keičiasi. įvairūs tinklų, tinklų operatoriai turėtų bendradarbiauti. Plačia juostis ryšys, e, e, spartusis internetas e, ir jiems reikalingi tinklai, tinklai taip pat yra susijęs su pažangiais elektros energijos tinklais. Ir aš pateiksiu atitinkamų pakeitimų. Dėkuoju, toliau ponas Prodi. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą dokumentą. Leiskite man pakalbėti apie tai, kad pažangėjai tinklai gali padėti mums kur kas geriau išnaudoti atsinaujančius energijos šaltinius. Tokie tinklai yra tikrai labai reikalingi tam, kad mes galėtume uh, užtikrinti, kad kiekvienas energijos, elektros energijos gamintojas turėtų teisę patekti į, į tinklą. Ir tokiems gamintojams reikia suteikti pirmenybės teisę. Pažangiai elektros energijos tinklai supertinklais, juos net kartais vadina, turi unikalių gebėjimų. Ir jie gali padėti mums tikrai patobulinti atsinaujančios energijos šaltinių elektros energijos perdavimą. Pažangių tinklų nu, derinimas su kitais tinklais gali tikrai padėti mums žengti labai svarbų žingsnį į priekį, skirstant atsin, elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Ir veiksmų reikia būtent ES lygmenių. Aš suprantu, kad kai kurios nacionalinės organizacijos gali tam pasipriešinti, Bet, e, bet kuriuo atveju turėtume pasistengti ir veikti jų pasipriešinimą, nes tokie tinklai bus naudingi visiems. Dėkoju, ponui Prodai, dabar žodis sutikimas komisijai. Thank you, Madam Chair, and good morning. Ačiū, ponė pirmininkė, ir labas rytas visiems. Aš esu Janas Panekas iš uh, energetikos generalinio direktorato mažmeninių rinkų padalinio Dėkuoju Jums už galimybę mums pakomentuoti šį dokumentą. Pirmiausia, mums visiems aišku ir tai beje paaiškėjo ir iš diskusijos, kad Šiame dokumente visiškai teisingai yra pasakoma, pasakoma jog pažangiai elektros energijos tinklai yra labai svarbus ir komisija ir, ir E, e, komiteto nariai e, mano, kad tokie tinklai iš tikrųjų yra labai reikalingi ir kad labai svarbu yra taip pat skatinti ir sąsajas tarp informacinių ryšių technologijų ir pažangių elektros energijos tinklų, kad tai bus labai svarbu įvairiais aspektais. Aš norėčiau pabrėžti, jog uh, Pažangiai elektros energijos tinklai bus naudingi ne tik mūsų vartotojams dėl įvairių dalykų, bet ir e, padės mums geriau saugoti vartotojų ir mūsų piliečių asmens duomenis. Bet to, klausymasis diskusijos, pastebėjau, kad kai kas ragino pakeisti formuluotės taip, kad e, būtų aiškiai pasakyta, jog vietos valdžios atstovų vaidmuo turėtų būti aktyvesnis. Mes taip pat to siekime. E, vietos valdžios iniciatyvos. Matome, kad tokių iniciatyvų yra gan daug, bet ir merų susitarimo rėmose taip pat bandoma yra skatinti savivaldos atstovus uh, aktyviau veikti šioje srityje ir Europos parlamentas e, taip pat remia šį merų susitarimą ir beje e, naujųjų narių prisijungimo ceremonija dažnai vyksta būtent Europos parlamente ir manau, kad būtų labai gerai, jeigu galima būtų papildyti šį tekstą dar ir keliais žodžiais, kurie atkreiptų dėmesį į tai, kad uh, E, vietos e, iniciatyvos yra labai svarbios. Toliau, standartai, tai taip pat yra labai svarbu ir jos reikia, ir čia taip pat reikia pasakyti, kad standartus e, reikia nustatinėti kuo arčiau piliečių. Mes šiuo metu bendradarbiavame su standartizavimo organizacijomis ir parlamento parama šiuo klausimu būtų mums naudinga. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, ir e, kurio kol kas nebuvo, kurio nėra tekste ir apie kurį kol kas nebuvo kalbėta, bet kuris yra vis dėlto svarbus ir kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį e, pažangėlėgos tinklai neturėtų būti suvokiami tik tai kaip uh, kažkas, kas gali būti naudinga vartotojams. Šie tinklai bus naudingi vartotojams tik tuomet, jei mes sugebėsime juos gerai susijęti su vidaus rinkos kūrimo užbaigimu. Nes mes siekime sukurti dujų ir elektros vidaus rinką ES ir pažangiai tinklai bus labai svarbus šios rinkos elementas. Ir mes geriausiai galėsime padėti vartotojams, jeigu tinkamai užbaigsime kurti elektros e, ir apskritai energijos e, vidaus rinką. Ir taip mūsų piliečiai galės e, maksimaliai pasinaudoti pažangių elektros energijos tinklų privalumais. Keli kolegos minėjo, kad reikia vengti uh, užkrauti finansinę naštą vartotojams šitam pritariu. Mes suprantam, kad reikės nemažų investicijų dėgiant pažangiuosius tinklus. Ir būtų labai svarbu galvoti apie tai, ko mes siekiame. Ir todėl nereikia visuomet e, siekti mažesnės kainos. Nes labai dažnai, norint gerai įdėkti pažangiosius elektros energijos tinklus, reikia tikrai daug daidėti ir darbo, ir pinigų, ir todėl nereikia ieškoti pigiausio sprendimo. Dėkoju. Toliau žodį suteikime autoriai poniai Ulfskok. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ir norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų pastabas. Kaip ir pasakė ponia Hersog, aš manau, kad labai svarbu yra. Labai svarbu yra plėtoti e, pažangiuosius elektros energijos tinklus. Ir iš tikrųjų visas šis projektas e, man taip pat primena mėgančios gražuolės istoriją. Kai kas minėjo, kad yra dar šiokių tokių e, gal neįspręstų klausimų. Nors iš esmės mes visi sutarėme šiame komitete ir panašu, kad sutarėme ir su komisija ir tai yra jau labai gera pradžia. Mes šiuo metu išgyvename ekonominę krizę ir žinome, kad dėl to labai ženkliai sumažėjo investicijos į visas rytis, neskaitant ir tokią svarbę rytį kaip energetika. Vienas penktadalis struktūrinių fondų lėšų yra naudojama priemonėms susijusiam, susijusiam su energetika. Bet mums reikėtų ieškoti ir kitų finansavimo šaltinių. Juk mes kalbame ne vieną apie regioninę plėtrą, prie kurios prisidėtų pažangiai elektros energijos tinklai, bet kalbame ir apie mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą. Todėl finansavimo šaltiniai gali būti įvairūs. Iš įvairių šaltinių gali būti finansuoti šių naujų technologijų dėgymą. Manau, kad tolesnėse mūsų diskusijose reikėtų išsameu pagalbėti apie tai, kokius finansavimo šaltinius mes galėtume pritraukti tam, kad mes galėtume dar geriau užtikrinti, jog būtų tinkamai investuojama į e, pažangiosios elektros energijos tinklus, nes būtent šie tinklai ir užtikrins ES ateitį. Ir čia mes kalbame ne apie tas investicijas, kurių gražą pamatysime po, po 25 metų, ne. Įdėgu šias inovacijas, jos taptų uh, matomos iš karto. Ir ponas Vidalis Kvadras, ir ponė Hibner, ir ponas, uh, e, e, ponė Herzog išsakė daug įdomių minčių. Ir dėkoju ir komisijos atstovui, kuris kalbėjo apie duomenų apsaugą. Uh, Domino apsauga e, dėl visiškai kitų priežasčių šiuo metu yra labai svarbus mūsų darbo tvarkės, politinės darbo tvarkės e, e, punktas. Apie daug yra daug kalbama. Asmens duomenys, kaip aiškiai, tvarkomi visiškai netinkamai. Tai yra klausimas, kuriu, turi, kuriam turime skirti kur kas daugiau dėmesio. Ir pažangiai tinklai tikrai gali mums e, padėti geriau apsaugoti piliečių asmens duomenis tiek jų namuose, tiek e, viešose vietose. Kai kalbame apie tai, kokių privalumų pažangiai elektros energijos tinklai turės vartotojams, turėtume pabrėžti, jog tie privalumai ne visuomet taps uh, ne viso, kažkokiamis kliūtimis pramoniai. Jie ne visuomet apsunkins pramonę. Taigi dėkuoju Jums už diskusiją, dėkuoju Jums už Jūsų nuomonės. Manau, kad mes galėtume galėtume sėkmingai užbaigti renkti šį dokumentą ir atitinkamą pranešimą, kuris beje jau buvo svarstamas parlamente pakankamai ilgą laiką. Labai ačiū, ponė Ulkskok. Noriu priminti, kad terminas pateikti pakeitimus yra lapkričio ketvirtą vidudienis. O dabar turiu padaryti pertrauką iki 10 valandos, kuomet balsuosime. esempio. Bene, allora vi prego. Vi prego di prendere posto. Kolegos, prašom susėsti. Un po' lungo ed importante e quindi se prendete posto. Turime daug balsavimo, tai labai prašau jūsų susėsti į savo vietas pabandysime, ar veikia balsavimo aparatūra, bandomasis balsavimas. Allora proviamo a fare una prova con la scheda di voto per vedere le presenze. Taigi, bandome. Bandomasis balsavimas, prašom visus įdėti korteles į balsavimo aparatus.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 Bene, abbiamo 28 colleghi presenti. Una, un attimo, riapriamo la votazione, vediamo come. Bandykime dar kartą balsuoti, dar kartą galutinis bandomasis balsavimas, ar dabar jau visi balsavote? Už ateitį, taip ateičiai. Pono prodžio trūksta. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Trisdešimt septyni parlamentarai balsavo plus ponas Prodi, kuris neturi kortelės. Dabar prieš balsavimą noriu pasinaudoti šią progą ir pasakyti jums, kad balsavimo pabaigoje prašysiu visų kolegų ir visų tų, kurie esate salėje, išeiti iš salės sparčiai nes paprastai po balsavimo iki visi išeina, praeina 7-8 minutės, mes tiek laiko prarandame iš komiteto posėdžio laiko. Tai aš labai prašysiu šį kartą tie, kas norėsite, išeiti tikrai greitai iš salės, kad po to galėtumėt kalbėti už salės durų, kad mes neprarastumėm daug laiko. Pone Hübner paprašė pirmą balsuoti dėl jos pranešimo, nes ji turi išvykti, tai jei jūs sutiksite, tai pirmą balsuokime dėl jos pranešimo, tik vienas balsavimas, elektroniškai dėl kolegės Hibner pranešimo jungtinių tautų klimato kaitos konferencijos. Tai 25 darbo atvarkės punktas. Vienas elektroninis balsavimas. Kolegės Hibner paruoštas dokumentas. Jolanta Emilija Hibner pranešimas dėl jungtinių tautų klimato kaitos konferencijos. Ar visi radote šį punktą? Tai prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Viskas gerai. 37 už, 5, 38 už, 5 prieš. Sveikiname ponę Hibner. Dabar Kreutzmann pranešimas. Prašom. Und äh, er möchte noch eine Erklärung dazu vorlesen lassen. Aš tik noriu pasakyti, kad ponas Krosman paprašė perskaityti pareiškimą, kodėl, kad, kad visi suprastų, kodėl skaičiai nėra galutiniai. Taigi, pranešėjas prieš balsuojant dėl trilogo rezultato, dėl kosmi, mm, norėjo kad prieš balsuojant dėl teksto, dėl kurio buvo susidarėta trilogė, būtų protokole užfiksuota. Panas Krocmen sako, kad yra mm, nedaug techninių korekcijų, kurių reikėtų prieš balsuojant už, dėl šio dokumento plenarnėje sesijoje. Čia skaičiai, kurie pateikti biudžete, turės būti pakoreguoti pagal e, dabartinės kainas, atsižvelgiant į infliacijos uh, normas per septynerius metus. Taigi, čia būtų 60 procentų skliaustose, tai būtų ne absoliutų skaičiai. Tai, tai tiesiog tik tai visiškai techniško pobūdžio korekcijos um, taryba ir, kom, ir parlamentas sutarė dėl šitų dalykų, viskas atitinka um, procedūras. Tai tiesiog prieš balsuojant um, plenarnėje sesijoje sekretariatas padarys reikiamus pakeitimus. Tik tiek. Pirmininkė Kagi, tuomet balsuosime dėl Krocman pranešimo, turėdami minėti tokį paaiškinimą. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Vienu EPP yra per daug. Prašau vieną pakaitinio išimti kortelę. 44 už, prieš vieną susilaikė. Priimta. Madurel pranešimas. Balsuokime. Dėl šio pranešimo prašom balsuoti. Ponios Madurel pranešimas. Balsuoti baigiame. 46 už. Prieš nėra patvirtinta. Votazione Carvajo. Votazione aperta. Karvalijo pranešimas. Prašom balsuoti dėl Karvalijo pranešimo. Votazione chiusa. Balsuoti baigiame. 48 už, prieš ir susilaikiusių nėra, priimta. Sveikiname. Eller pranešimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Keturiasdešimt trys už, du prieš vienas susilaikė, patvirtinta. Lambert pranešimas, prašom balsuoti. Keturiasdešimt šeši už, trys prieš susilaikiusių nėra, priimta. Pone Matijas atsiprašo, kad jos nėra šiandien posėdėje. Balsuosime dėl jos pranešimo. Prašom balsuoti. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Keturiasdešimt šeši už, trys prieš susilaikius nėra. Priimta. Kreutzmann pranešimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Vienu EPP balsu per daug. Tai balsuokime iš naujo, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Dvidešimt už 23 prieš atmestą. Dabar Trautman pranešimas. 39 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. 40 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 41 už, prieš, susilaiko, priimta. 42 už, prieš, susilaiko, priimta. 43 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 44 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 46 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 47 ir 48 kartų kas už, prieš susilaiko priimta. 49 už, prieš susilaiko priimta. 50-51 kartų už, prieš susilaiko priimta. 52 už, prieš susilaiko priimta. Pirmas kompromisinis už, prieš susilaiko priimta 53, 56, 57 už, prieš susilaiko priimta 54 už, prieš susilaiko priimta 59, 60, 61 už prieš susilaiko primta, 62 už prieš susilaiko primta, 63 už prieš susilaiko priimta, 64 už prieš susilaiko priimta, 65 už prieš susilaiko priimta, 67 už prieš susilaiko priimta, 69 už prieš susilaiko priimta, 70 už prieš susilaiko priimta, 71 už prieš susilaiko priimta. 72-73 kartų už, prieš susilaiko priimtas, 74 už, prieš susilaiko atmesta. 76-77 už, prieš susilaiko priimtas, 75 už, prieš susilaiko priimta, 78 už, prieš susilaiko priimta, 80, 83 už, prieš susilaiko priimta, 90 už, 90 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas imko už, prieš susilaiko priimta, 15 už, prieš susilaiko priimta, 85 už, prieš susilaiko atmesta pasitikrinti norint, norite š, dėl 85. Prašom. Votazione chiusa. Balsuoti baigiame. 23 už 24 prieš atmesta. 25 netgi prieš. Tikrai atmesta. 86 už prieš susilaiko priimta. 87 už, prieš susilaiko. Priimta 88 už, prieš susilaiko. Priimta 89 už, prieš susilaiko. Priimta. Dabar turime sutarimą, kad balsuosime blokų dėl visų imko pakeitimo nuo 1 iki 16 už, prieš susilaiko. Priimta. 91 už, prieš susilaiko atmesta. Pirmas, antras, ketvirtas pakeitimai kartu už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Konstatuojamosios dalis. A. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. B Imko už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas už, prieš susilaiko priimta, 14 už prieš susilaiko priimta, 15, 16, 21 kartų kas už prieš susilaiko priimta, 17 ir 29 kartų su žodiniu pakeitimu už prieš susilaiko priimta, 18 už prieš susilaiko atmesta. 19.20 kartu už prieš susilaiko priimta. 24. Už prieš susilaiko priimta. 25.38 kartų už prieš susilaiko priimta. 27-28 kartų už prieš susilaiko priimta. 26 už prieš susilaiko priimta. 30 už prieš susilaiko priimta 31-32 kartų už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinti norite dėl 31 ir 32. Prašom balsuoti elektroniškai. Čekė sul 31 ir sul 32. 31-32 pasitikrinti elektroniškai vienu EPP per daug. Tikrai per daug. Ir socialdemokratų vienu per daug. Dabar gerai, balsuoti baigiame. Balsuoti baigiame. 24 už 25 prieš. Atmesta. 33 pakeitimas kas už, kas prieš. Atmesta. 34 už. Prieš. Priimta. 35 už. Su žodiniu pakeitimu atsiprašau paminėti. Už. Prieš. Priimta. 36 už. Prieš. Priimta. 37 už. Prieš. Priimta. Ir galutinis balsavimas Vienu SRD per daug. Dabar viskas gerai. Penkiasdešimt už. Sveikiname. Siamo alla relazione Balean. Toliau Valian pranešimas. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 37 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 38 už, prieš susilaiko atmesta. 40 pakeitimas, atsiprašau. 39 už, prieš susilaiko atmesta. Dabar 40 už, prieš susilaiko Pasitikrinkime elektroniškai dėl šio pakeitimo. Balsuoti. Mm, baigėme, bet APP vienu per daug. Dabar balsuoti baigėme. 23 už, 26 prieš atmesta. 41 už, prieš susilaiko Priimta. 42 už, prieš susilaiko priimta 45 už, prieš susilaiko atmesta 46 už, prieš susilaiko atmesta 47 už, prieš susilaiko atmesta 8 už, prieš susilaiko priimta, 48 už, prieš susilaiko atmesta, 49 už, prieš susilaiko atmesta, 50 už, prieš susilaiko priimta, 9 už, prieš susilaiko priimta, 52 už, prieš susilaiko atmesta, 53 už, prieš susilaiko, atmesta. 54 ir 44 kartų, kas už prieš susilaiko, atmesta. 55. Pasitikrinti norite gerai dėl 54 ir 44, prašom elektroniškai. Vienu EPP per daug. Balsuoti baigėme 28 už 22 prieš priimta. Atsiprašau dėl to. 55 pakeitimas. Už prieš susilaiko priimta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoltas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 56 už, prieš susilaiko priimta. 58 kas už. Vienuoliktą patvirtinam, tai penkiasdešimt šeštas atkrenta, tai 57 buvo, dabar 58. Prašom balsuoti dėl 58. Taip. Norite pasitikrinti dėl 57? Gerai, galime pasitikrinti dėl 57 elektroniškai, prašom. Balsuoti baigiame. 21 už 28 prieš atmestą. 58 dabar kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 12 už prieš susilaiko priimta. 13 už prieš susilaiko priimta. 59 už prieš susilaiko priimta. 61 už prieš susilaiko Atmesta. Prašote pasitikrinti dėl 61. Gerai. Pasitikrinkime dėl 61. Balsuoti baigiame 25 už, 25 prieš, taigi atmesta. 62 už, prieš, susilaiko, Atmesta. Pasitikrinti dėl 62. Prašom. Balsuoti baigiame. Priimta. 15 už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 67 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 65 už, prieš, susilaiko, priimta. 66 už, prieš, susilaiko, priimta. 71 71 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai, visiškai nesu tikra, koks būtų rezultatas dėl 71. Prašom balsuoti. Dvidešimt keturi už dvidešimt trys prieš priimtą. 75 už, prieš susilaiko atmestas, 76 už, prieš susilaiko Neaiškus rezultatas pasitikrinkime dėl 76 ir 77 kartų. balsuoti baigėme, bet vienu EPP per daug ir vienu socialistu per daug. Dabar gerai. Ne, dar vienu socialistu per daug. Dabar viskas gerai. Balsuoti baigiame. 34 už 15 prieš. 78 ir 43 kartų už prieš susilaiko atmesta, 19 už prieš susilaiko priimta, 79 už prieš susilaiko atmesta, 80 už prieš susilaiko atmesta, 20 už prieš susilaiko priimta. Pirmas už prieš susilaiko priimta. 21 už, prieš susilaiko priimta. 22 už, prieš susilaiko atmesta. 23 už, prieš susilaiko atmesta. Dėl 23 norite pasitikrinti, prašom. Balsuoti baigiame. 24 už 26 prieš atmesta. 24 už prieš susilaiko priimta. 25 už prieš susilaiko priimta. Pirmas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Trečias už pri, su žodiniu pakeitimu. Už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 28 už, prieš, susilaiko priimta. 29 už, prieš, susilaiko priimta. 30 už, prieš, susilaiko priimta. 31 už, prieš, susilaiko priimta. 32 už, prieš, susilaiko priimta. Ir dabar galutinis balsavimas. Prašom balsuoti elektroniškai. Visų pirma, dėl pakeitimų. Vienu EPP per daug. Balsuoti baigiame. Vienu EPP per daug. Balsuoti baigėme 43 už, 3 prieš 3 susilaikė. Pritarta. Toliau balsavimas dėl teisėkūrinės rezoliucijos. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigėme. 44 už 3 susilaikė 3 prieš. Ir paskutinis balsavimas dėl tarp institucinių dėrybų. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. 49 už, nėra susilaikysių, nėra prieš. Sveikiname. Tuo baigiame balsuoti dėl šio dokumento. Dabar ponios Toja pranešimas. 39 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 39 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 40 už, prieš, susilaiko priimta. 41 ir 42 pakeitimai. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Jei norite patikrinti, galime patikrinti. Patikrinkime elektroniniu būdu. 41 ir 42 pakeitimai kartu. Balsavimas baigtas. 27 už 21 prieš patvirtinta. 43 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 12 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 44 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 13 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 45 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 46 kas už, kas prieš, priimta. 47 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 48. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 49. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 50. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patikrinkime dėl 50 pakeitimo elektroniniu būdu, nes nesu tikra. Balsavimas baigtas. 8 už 40 prieš. Atmesta. 14 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. 51. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. 52. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Priimta. 15 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 53. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Patikrinkime 54. Taip, atmesta. atmesta iš tikrųjų. 55. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man sunku matyti, koks rezultatas, patikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas, 27 už, 21 prieš. Priimta. 56 pakeitimas. Kas už? kas prieš, ta. 57, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 58, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Penkiasdešimt aštuntas. Kas už? 58 tikriname elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Devyniolika už 27 prieš atmesta. 59 atkrito. 58 buvo pakeitimas. 58 pakeitimas, 54 buvo atmestas ir dabar balsuojame dėl 58. Il 58 è stato respinto. 58 buvo atmestas, taigi dabar periname prie 60, 61, 62, kas už, kas prieš Kas susilaikė? Patvirtinta. Balsavome dėl 60, 61, 62 pakeitimų. Balsuojame elektroniniu būdu. Atmesta. Toliau. Šešioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Šešdešimt trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Gerai, pasitikrin, pasitikrinkime. 63 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 24 už, 25 prieš. Atmesta. 17 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 64 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 65 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 66 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 67 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 68 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, Pasitikrinkime. 68 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 30 už, 20 prieš. Patvirtinta. 69. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 70. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 71. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 72. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 18. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 73. Kas už, kas prieš, susilaikė. Neaišku. Neaišku, bals, balsuokime elektroniniu būdu. 73 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 74. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 75. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 76. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 77. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 78. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 79. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Gerai, pasitikrinkime. 79 pakeitimas, prašau balsuoti. Prašau balsuoti. Vyksta balsavimas. Per daug socialistų balsų. Gerai, dabar gerai. 79 pakeitimas atmestas. Toliau. 80 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 81 kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 83 kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 19 kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 84. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 20. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 85. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 86. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Gerai, pasitikrinkime. 86 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 32 už, 18 prieš. Patvirtinta. 87. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 88. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 89. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 92. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 91 už, prieš, susilaikė, atmesta. 90 už, prieš, susilaikė, atmesta. 93 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 94 už, prieš, susilaikė, atmesta. 95 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 96 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 97 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 98 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 99 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 100 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 101 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 102 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas ketvirtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt pirmasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt antrasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt trečiasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt ketvirtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš, sus, susilaikė, atmesta. Trisdešimtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trisdešimt pirmasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trisdešimt antrasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis už prieš susilaikė atmesta. Septintasis už prieš susilaikė patvirtinta. 33, 34 ir 35 pakeitimai. Kas už? Atsiprašau. 33. Man atrodo, kad kartu reikėjo balsuoti, ar ne? 3, 34, 35 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Gerai, prašau balsuoti. Balsavimo procedūra pradėta. Balsavimas baigtas. 20 už 30 prieš atmesta. Toliau aštuntasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 23 už, 28 prieš, atmesta. Toliau devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. 36 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 37 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir pradedame balsuoti. voto chiuso. Balsavimas baigtas. Vieno socialistų yra per daug. Taip, taip, taip, dar matome, kad vieno yra dar per daug. Dabar balsavimas baigtas. 37 balsavo už, 14 prieš. Patvirtinta ir sveikiname pranešėją. Tas dokumentas buvo patvirtintas, dabar pernėme prie Savelos pranešimo. 44 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 46, 48 už, prieš, atmesta. 55 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 47 už, prieš, susilaikė atmesta. 48 už, prieš, susilaikė atmesta. 49 už, prieš, susilaikė atmesta. 50 už, prieš, susilaikė atmesta. 51 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 52 už, 52 pakeitimas. 52. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 55. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 63 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 64 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 68 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 69 už, prieš, susilaikė, atmesta. 70 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 71 už, prieš, susilaikė, atmesta. 8 už, prieš e, patvirtinti. 72 už, prieš susilaikė patvirtintas. 73 už, prieš susilaikė patvirtinta. 8 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 79 už, prieš susilaikė patvirtinta. 10 už, prieš susilaikė patvirtinta patvirtinta. 82 už, prieš susilaikė patvirtinta. 83 ir 85, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 86, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 9 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 90 už, prieš susilaikė patvirtinta. 91 už, prieš susilaikė atmesta. 92 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 93 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 90 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 101 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime 101 pakeitimas, prašau balsuoti. 101 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 21-23 prieš atmesta. 102 už prieš susilaikę atmesta. Pasitikrinkime 102 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 22 už, 24 prieš atmesta. 103 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 12 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 104 už, prieš, susilaikė, atmesta. 105 už, prieš, susilaikė, atmesta. 106 už, prieš, susilaikė, atmesta. 107 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 108. Gerai, pasitikrinkime pirmiausia balsavimo rezultatus dėl 107 pakeitimo. Balsavimas baigtas, 21 už, 26 prieš, atmesta. 107 e, atmestas. 108 dabar kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. 109 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 110 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 111 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 113 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pasitikrinkime gerai, 113 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. 24 už, 23 prieš patvirtinta. 114. Pradedame balsuoti. Ne, ne, ne. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 115. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. 116. Kas už? A, 115. Jūs norite, kad pasitikrintume. Gerai, prašau balsuoti elektroniniu būdu dėl 115 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 36 už, 10 prieš, patvirtinta. 116 už, prieš, susilaikę, atmesta. 117 už, prieš, susilaikė, atmesta. 118 už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 119, 120, 121, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 113, e, atsiprašau, 13, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 122 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 123. Kas už, kas prieš, sulaikė, patvirtinta. 124. Už, prieš, sulaikė, atmesta. 125. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 126. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 14. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 127 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 127 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 23 už 23 prieš atmesta. Toliau 14 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. 128 už, prieš, susilaikė, atmesta. 129 ir 130 kartu už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 132 kas už, prieš, Pasitikrinkime. 132 pakeitimas. 132. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 41, 2 e, prieš patvirtinta. 133. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 134. Penktasis už prieš patvirtinta. 136. Už prieš susilaikė patvirtinta. 137 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 138 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 139 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 16 žadau pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. 17 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 18 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pasitikrinkime gerai 19 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 23 už, 21 prieš patvirtinta, 20 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 21 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 22. Atsiprašau, pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 25 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 už, prieš, susilaikė, atmesta. 27 pakeitimų pirmo dalis už prieš patvirtinta. 27 antrojo dalis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 28 už, prieš, susilaikę, patvi, pasitikrinkime. 28 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 21 e, prieš 26 atmesta. Antrasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 36 už, prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 30, atsiprašau, penktasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis pakeitimas už, prieš e, patvirtinta. Keturiasdešimtasis už, prieš susilaikę patvirtinta. Keturiasdešimt pirmasis už, prieš susilaikę patvirtinta. Keturiasdešimt antrasis už, prieš susilaikę patvirtinta. Keturiasdešimt trečiasis pakeitimas už, prieš susilaikę atmesta. Galutinis balsavimas A, gerai, norite, kad pasitikrintume dėl 43-ojo, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 23 už, 24 prieš atmesta. O dabar galutinis balsavimas, prašau balsuoti elektroniniu būdu.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 Kągi, 42 balsavo už, sveikiname pranešėją. Patvirtintas šis dokumentas, dabar perinime prie būti konferio pranešimo. Elektroninis balsavimas, prašau balsuoti. Prašau, ponė, ponas Elert. Aš tiesiog norėčiau Jums priminti, kad mes balsavome dėl horizonto 2020 pasiūlymų. Tarybos patvirtindami biudžete nėra atsižvelgta į Europos parlamento pasiūlymus. Dabar nėra tinkamas laikas sustabdyti šį procesą mūsų komitete, bet turime aiškiai suvokti, kad taryba visiškai nesižvelgia į mūsų reikalavimus. Aš manau, kad balsuodami plenarnėme posėdėje mes turėtume pasikonsultavę su kitomis ES institucijomis e, siekti, jog būtų atsižvelgta į mūsų reikalavimus, nes kitaip visas mūsų dviejų su pusę e, metų darbas bus visiškai bergžės. Dėkuoju ponui Eleriui. Taigi balsavimas e, pradėtas. Balsuojame dėl būti koferio nuomonės. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 42 už, niekas nebalsavo prieš, keturi susilaikė. Sveikiname poną Butikoferį. Jūsų nuomonė yra patvirtinta. Balsavimas baigtas. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už dalyvavimą balsavime. padarysime trumpą pertraukėlę ir prašau pana Odį pasiruošti.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 mieux de l'attendre ou non Non, non, non, vous commencez. Ah. Hein. dando subito la parola al collega Odi, relatore. Per... Tai iš karto suteikiu žodį ponui Odi. Jis yra pranešėjas, rengęs nuomonę dėl Europos gynybos technologinės ir pramoninės bazės. Uh, Pone Odį, prašom žodis jūs, jums. Ačiū pirmininkė. Aš noriu trumpai priminti šio klausimo kontekstą. E, pirmininkas Van Rompuy nusprendė surenkti neįlinį Europos vadovų tarybą gruodžio viduryje kad pasitartų su valstybių ir vyriausybių vadovais dėl ES gairių gynybos saugumo srityje ir užsienio reikalų komitetas bei gynybos pakomatis nusprendė parengti pranešimą. Todėl ir aš pasisakiau tame komitete ir jie sutiko, kad mūsų komitetas pagal 50 straipsnį irgi e, prisidėtų dėl pramoninių aspektų. Taigi šioje nuomonėje mes iš esmės kalbame kalbame apie pramoninius aspektus, mokslinius tyrimus ir šiek tiek energetikos aspektus paliečiame. Jau vyko keitimas nuomonėmis dėl pranešimo, dabar yra analizuojami pakeitimai, yra kiek mažiau nei šimtas pakeitimų pateikta. Noriu padėkoti kitų frakcijų pranešėjams Adam Gerekui, Tosinovskijui, e, Butikoferiui, Adė Valianda, Valstorf, kurie tikrai labai atidžiai sekė šios klausimus, vyko mūsų sutikimai. Dėkoju tikrai visiems, dėkoju ir parlamentaram, kurie pateikė pakeitimus. Dabar tas pasiūlymas, um, kuris pateiktas pranešime, yra paremtas uh, tą faktinę analizę, kad valstybės narės mažina gynybos biudžetus. Taigi, akivaizdu, kad atėjo toks momentas, kai būtina išanalizuoti mm, klausimą, ar mūsų piliečių apsaugai užtikrinti, ar nereikėtų kažką tai apjungti, apibendrinti um, Europoje, kuriant bendrą gynybos rinką, mažinant jos fragmentaciją, formuojant tinkamą pramoninę um, gynybos sektoriaus politiką Europoje. Ir komisija pateikė puikų komunikatą, su kuo aš ją sveikinu ir dar kartą sveikinu. Um, tikrai tai smarkiai prisidėjo prie bendrų diskusijų. Dabar dėl pateiktų pakeitimų tiek iš e, frakcijų pranešėjų, tiek iš kitų parlamentarų. Aš dėkoju už tos pakeitimus. Ten yra daug puikių minčių, kurias aš norėčiau paremti. Ir e, mes turime galimybę pateiktus pakeitimus, analizuodami suformuoti kompromisus ir aš pateiksiu kitų frakcijų pranešėjams kitą savaitę posėdėje pasiūlymus atitinkamus dėl pirmos pastraipos, pavyzdžiui, kur kalbama apie tai, kad kintančiame pasaulyje e, bendro likimo susijęti europiečiai privalo apsisaugoti, draugė pripažinti savo strateginę atsakomybę tarptautinių mastų ir galvoti apie visus, paž, visas pažangiausias technologijas technologijas. E, aišku, kad tai yra nepaprastai svarbu, mm, galvojant taip pat ir apie tas technologijas, kurios yra ties pažinimo riba. Ir aišku, manau, kad yra įvairių form, galimų formuluočių ir mes pasistengsime surasti kompromisą man atrodo, kad tikrai net kvestionuojamas bendras e, mąstymo kelias pakeitimuose. Dabar dėl antro, antros pasraipos, e, dėl e, fragmentacijos rinkos, manau, kad tikrai mes surasime sustarimus ir dėl, dėl 11 pastraipos, kur kalbama apie bendradarbiavimą ir pajėgumų telkimą Čia ypač akcentuojamas Europos gynybos agentūros vaidmuo. Visi puikiai suvokia, kad tikrai ji yra dar nepakankamai išnaudota, jo, jos pajėgumai yra daug didesni ir būtų galima susitarti su vyriausybėmis ir su Europos parlamentu, kad tikrai tai labiau būtų atliepiami mūsų piliečių interesai ir reikia galvoti apie tas bendrasias kryptis. Ir aš taip pat ir susitikime su šešėliniais pranešėjais sakiau, kad kad šiame pranešime jūs, aišku, nematysite finansinių problemų kėlimo. Mes, atvirai sakau, nusprendėme e, prisijimti tą iššūkį ir nekalbėti apie pinigus. Vyko pasikeitimai nuomonėmis vėliau ir mes tikrai sutarėme, kad taip ir laikysimės tos nuomonės, kad tikrai tai finansiniai klausimai tiek yra sudėtingi ir horizontas 2020 ir um, matome, kad taryba nelabai gražiai gal su mumis elgesi, uh, gal tai ne šiandienos klausimas diskusijų, bet um, tiesiog noriu pasakyti, mes nusprendėme neliesti finansinių klausimų. Toks yra pasiūlymas, kuris nėra rašytinis, bet mes tokį pateikėme, kad politinės jėgos aptartų tos klausimus ir paskui, uh, kai eis kalb, iš tikrųjų turint omenyje, kad 2014 vyks parlamento rinkimai, e, kadangi mes 2016 esame numatę biudžeto peržiūrą, tai man atrodo, kad tikrai tą punktą dėl 2016 metų peržiūros bus galima panaudoti ir jeigu rinkimuose pamatysime, kad piliečiai e, sutinka žengti tą kryptimi, kuri pasiūlyta jiems per tas rezoliucijas, kurias mes pateikėme per, per tai, ką siūlo e, valstybių vyriausybių vadovai ir komisija. Jeigu piliečiai taip parems per rinkimus, tai mes galėsime po to toliau žengti tą kryptimį. Bet kol kas mes tikrai um, sąmoningai padarėme tai, kad nelėtėme tų finansų klausimų čia. Tiesiog norėjau atkreipti dėmesį į tai. 51 pakeitime ponas Girikas pasiūlė originalią mintį, tai būtų sukurti sau, gynybo ir sau, gynybos ir saugumo uh, institutą agentūros kontekste, manau, kad tai gera mintis, įvertinant mūsų žemyną visą istoriją, visų tų karinių, pilietinių, religinių karų istoriją. Gal tikrai galima konstatuoti, kad mm, yra labai smarkiai žengiama į priekį karo kontekste, nes inžinierių tikrai labai daug darbo būna intensyvaus. Taip, lygiai taip taip pat būtų galima intensyvinti tą darbą ir taikos e, metu. Ir manau, kad tikrai tas toksai mokslinio tyrimo instituto e, pasiūlymas, tai mano manimu yra tokia idėja, kurią būtų galima svarstyti, diskutuoti daug plačiau. Ir pabaigai dėl paskutinės pastraipos, tai ir dėl tos išvados, tai yra rekomendacija Europos vadovų tarybai. Uh, atsitikti man atrodo, kad iš tikrųjų yra tam tikras konsensus, kurį galima pajusti iš kolegų pusės, kad uh, Mm, tikrai būtų pačiu aukščiausių politinių lygmenių išsakyta valstybių vyriausybių vadovų parama e, tiems, kad būtų reikalingas impulsas Europos Sąjungai dėl mm, būtent šios politikos, dėl gynybos pramoninės technologinės bazės stiprinimo. Taigi, mm, panas Van Rompuy ir visi kiti, e, visi visi darbuotojai, kurie prisidėjo prie šito klausimo, tikrai labai daug padirbėjo, labai džiaugiuosi tuo ir labai džiaugiuosi bendrų darbo. Ir dabar renksime kompromisinius pakeitimus. Ačiū ponui Odį už pristatymą ir dabar šešėliniai pranešėjai ponas Gėrik, po to ponia Valian, po to ponas Prodė, jeigu dar kas iš kolegų pagydausite pasakyti, tai prašyčiau atkreipti mano dėmesį. E, ja muszę powiedzieć, że... E, Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Visiškai pritariu kolegai Odi dėl jo pateiktų rekomendacijų, taip pat remiu pateiktus pakeitimus. Žiūrėdamas į politinių frakcijų nuomonę, manau, kad didelių prieštarų nebus. Manau, kad šiuo klausimu visi sutarė. Europa iš ties tapo tam tikrų muziejum. Labai ilgą laiką, per ilgai mes šioje srityje rėmėmės Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ir matome, kad JAV keičia savo veiksmų kryptį, juda labiau į tolimuosius rytus, o Europos interesai yra apsisaugoti čia, gyventi taikiai. Taigi tam reikalinga sava gynybos sistema. Ir ne bet kokia, o inovatyvi šio laikiška besireminti naujausiomis prieinamomis technologijomis. Taigi mums tikrai reikia m, mm, būtent šiuo aspektu patobulinti turimus e, gynybos išteklius. Žinoma, kad jis metu kyla tam tikrų rizikų ir labai daug valstybių narių būtent biudžeto lėšas skirtas gynybai mažina. Pavyzdžiui, Lenkijoje buvo skiriami 2 procentai BVP gynybai, tai yra gan daug. Ir aš manau, kad reikėtų išlaikyti šį procentą. Tačiau net ir mano šalyje Lenkijoje buvo nuspręsta sumažinti šią dalį dėl turimų e, problemų biudžete. Nemanau, kad šis žingsnis, žingsnis yra teisingas. Manau, kad pramonė turėtų būti atnaujinama būtent gynybos pramonė Lenkijoje. Manau, kad patiktas pasiūlymas, pavyzdžiui, pasiūlymas harmonizuoti, bendrai sakant, harmonizuoti Europos gynybos pramonę, Taigi manau, kad tokie pasiūlymai iš ties galėtų sukurti naujo pobūdžio sąveiką. Ir m, mm, kai kurie aspektai net nieko nekainuotų, pavyzdžiui, bendros struktūros sukūrimas arba jau turimų mm, gynybos, turimos gynybos įrangos sujungimas. Kol kas viskas netrodo labai gerai. Papasakosiu tokią istoriją. Kai susidūrėme su problemomis Libijoje, ten nusileido švedai. Ir kai reikėjo ten buvusius švedus gražinti, to negalėjome padaryti, nes negalėjome užpilti jiems kūro dėl e, infrastruktūros trūkumo, taigi negalėjome susigražinti ten išskridusių švedų. Turime e, pasistengti, e, kad taip nenutiktų. Taip pat reikėtų suvienodinti turimų ginklų kalibrą, kad nekiltų tam tikrų nesusipratimų. Taigi labai svarbu būtų įkurti centrą ar institutą, tokį jungtinių tyrimų centrą visai Europai, kuris dirbtų gynybos srityje ir toks institutas galėtų dirbti būtent naujųjų technologijų srityje ir galbūt kada nors ateityje toks centras galėtų ar toks institutas galėtų uh, dirbti ir ties priešraketinės gynybos klausimu. Iš ties būtų, manau, naudinga, jeigu mes turėtumėme e, įsirengę priešraketinės gynybos tinklą. Nes žinome, kad kai kurios raketos gali pasiekti Europą. Taigi, mano nuomonė, labai svarbu yra aptarti visus scenarius. Žinome, kad Šiaurės Koreja turi raketų ir netgi buvo jas nukreipusi į JAV. Tema iš ties labai svarbi ir mūsų ministrai turėtų tikrai skirti laiko jai aptarti. Ir baigdamas, noriu pasakyti štai ką. Galbūt e, šis mūsų nuomonės projektas turėtų išjudinti e, gruodžio mėnesį susitiksiančius ministrus ir e, atsižvelgti į Van Rompėj, Rompoj pasiūlymus. Tai galėtų būti tas paskatinamasis žingsnis. Ir dar vienas dalykas. Iš ties būtų šaunu, jei pakeitimai kaip įmanoma greičiau būtų išversti į visas kalbas. Taip, sekretariatas pasižymės jūsų tokį prašymą. Pone Valien. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėjau padėkoti pranešėjai, iš ties puikus nuomonės projektas. Kalbu Aidė frakcijos vardu ir jau pateikėme keletą pasiūlymų pakeitimams. Iš ties laikomasi gero požiūrio, atsižvelgiama į tam tikrus pramonės poreikius, saugumo sektoriaus ir gynybos sektoriaus reikalavimus. Taip pat pabrėžiama būtina strateginė svarba, taip pat stengiamasi uh, neužkirsti kelio bendradarbiavimui, siūloma naudotis uh, sutelktomis žiniomis ir keistis turimomis žiniomis su partneriais. Mes taip pat norėtumėme uh, daugiau skaidrumo dėl gynybos planų. Viena vertus, tai iš, leistų sumažinti kastus, išvengtume duplikavimuose ir mm, veikti gynybos srityje būtų pigiau ir lengviau. Pritartumėme harmonizuotoms taisyklėms ir standartams, nes tokiu būdu mūsų vidaus rinka taptų konkurencingesnė. Nors sektorius, aišku, nėra įprastinis. Taip pat remiame pranešėją dėl tų siūlymų naudoti naujus produktus ir naujausias technologijas. Mes manome, kad labai svarbu atsižvelgti į didėjančias investicijas šios rytyje e, sparčiai augančiose šalyse. Ir mes turėtumėme reaguoti atitinkamai. Iš ties nuomonės projektas yra geras ir manau, kad tikrai mums pavyks tarybai pateikti gerą subalansuotą tekstą. Labai jums ačiū. Dabar žodis kolegai Prodi. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Audy, parengus šį pranešimą. Bet manęs visiškai netenkina. Ne tiek gal pranešimo tekstas, kiek pati susikloščiusi situacija. Kalbėkime atvirai. Mes negalime kalbėti apie gynybą tol, kol net turėsime bendros gynybos politikos. Eja Bas bendrovė kaip tik rodo mums pavyzdį. Tai yra pasaulinių mastų konkurencinga bendrovė. yra visiškai neaišku, kokius uždavinius turės atlikti ginkluotosios pajėgos. Nacionalinių interesų grupės nenori, kad kas nors būtų keičiama. JAV, pavyzdžiui, kariuomenėje tarnauja milijonas, milijonas du šimtai tūkstančiai žmonių. O pas mus tokių žmonių skaičius siekia 2 milijonus. Tai yra didelis skirtumas, kuris verčia mus susimastyti. Arba mes turime turėti bendrą gynybos politiką, arba iš vis nustokime kalbėti apie bendrą gynybos pramonę. Ir paskutinis dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Juk visi žinome, jog esama tokių technologijų, kurios gali būti pritaikytos tiek karinėje, tiek civilinėse sritise. Ir jas reikėtų plėtoti. Būtent tokias technologijas reikia tobulinti. Mums reikia pasimokyti iš EOBAS pavyzdžių. Štai ką turėtume pasigilinti. Ir būtent tokius veiksmus dar turėtume remti ir puoselėti. Be to, norėčiau pabrėžti, kad e, gynybos rytėje šiuo metu mes susikūrime su didžiuliu iššūkiu. Tai yra kibernetiniai karai. Tai yra didelis iššūkis mums visiems ir todėl turėtume ir apie tai atvirai kalbėti. Aš manau, kad ateityje karai vyks būtent kibernetinėje erdvėje, arba bent jau bus joje pradedami, nes taip galima padaryti uh, labai didelę žalą, panaudojus labai mažai išteklių. Ir kibernetinės technologijos kelia didelį, didelį grėsmę mūsų civilizacijai. Pirmininkas. Man labai gerai, kad aš sėdžiu pirmininko kėdėje, nes kitaip aš bu, tikrai norėčiau su jumis pasiginčyti, ponė. Bet aš pritariu tam, ką jūs sakėte apie kibernetinį karą. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Tuomet norėčiau stėti žodį iš, poniai Sainhuber iš komisijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė, e, panas Heinzkuber e, dar yra pakeliu ir gal jūs galėtumėt jo palaukti porą minutėlių. Dėkuoju. Dėkoju komisijai už nepaprastai išsamų pasisakymą. Pone Odi, gal dabar norėtumėte apibendrinti vykusią diskusiją? Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs puikiai pirmininkaujate mūsų komiteto posėdžiui ir darbas, darbas vyksta taip sparčiai. Aš norėčiau padėkoti kolegas, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Gerbiami, gerbiamasis kolega ponė Gerikai. Jūs teisingai kalbėjote. Aš nenorėjau pasakyti, kad mes esame tiesiog muziejus, nes dar esame valstybių narių, kurios turi e, rimtų karinių pajėgumų. Tie pajėgumai yra gerbiami, yra gan veiksmingi bet e, žmonės neramina tai, kaip klostosi situacija šiuo metu ir konkrečiai tai, kad e, tose valstybės narise, kurios e, turi didelės ginkluotėsias pajėgas, jos nėra tinkamai finansuojamos. Tai reiškia, kad vieną dieną gali atsitikti taip, kad mes tiesiog nebeturėsime ginkluotojų pajėgų, kurie galės mus apginti. Ir uh, tendencijos turėtų mus, sukelti mūsų nerimą. Ir todėl reikėtų ir pareikalauti, kad taryboje valstybių vyriausybių vadovų lygmenių būtų kalbama apie tai. Ir jūs puikiai, kolego, žinote, kad tai yra susijęs su mūsų nepriklausomybė. Aš nenoriu sugrįžti prie uh, E, šnipinėjimo krizės e, e, JAF mus tikrai suneramina tai, kas įvyko, bet šiandien mes turėtume pasidžiaugti tuo, kad mes turime galil, Galilėjo. Mes apie tai daug kalbėjome, ypač parlamente, ir būtent parlamentas išgelbėjo Galilėjo projektą. Ir man atrodo, kad šiandien uh, mes galime džiaugtis, kad mes galime turėti savo sistemą, kuri yra atskira nuo JAV sistemos. Įsivaizduokime, kad, kad, e, kad mums iškils kokia nors didelė karinė grėsmė, JAV tuomet išjungs savo palidovus, tai kągi mes darysime. Ir uh, Jūs tikriausiai prisiminat, kad, kad pas mus buvo atvykęs JAV prezidentas 2010 metais ir jisai sakė, kad mes, amerikiečiai, norime de, viskuo rūpintis. Jūs, europiečiai, be abejo, turite vaidinti vaidmenį pasaulyje, tačiau pirmiausia rūpinyti savo kamininėmis šalimis. Taigi mes turime domėtis taikos palaikymų, gynybą ir atitinkame koreguoti savo pramonės ir mokslinio tyrimų politiką. Pone Valijana, aš dėkuoju Jums už Jūsų paramą, už Jūsų pakeitimus. Kai kalbame apie konkurenciją, kartais e, turėtume suvokti, jog e, gynybos pramonėje yra tokių e, gamintojų, kurie, kuriems konkurencija negali būti taikoma. Ir socialistai dažnai apie tai pamiršta. Ir aš dėkoju Jums už Jūsų paramą. Pone Prodi, aš manau, kad Jūs teisingai kalbėjote. Šiandieno situacija tikrai nieko netenkina. Tačiau kariniai klausi, karinius klausimus sprendžia valstybės narės. Mes kūrėme Europos Sąjungą ir tai, kas vyksta, tai yra parengiamosios politinės diskusijos. E, komisija parengė komunikatą šiuo klausimu. Gruodžio mėnesį valstybių vyriausybių vadovai išsakys savo nuomonę, o piliečiai galės išdėstyti savo nuomonę per Europos parlamento rinkimus. Ir todėl aš manau, kad uh, E, būtent dabar mes turėtume įvairiais lygmenimis kalbėti apie tai, ar reikia ar nereikia mums e, gynybos srityje veikti kartu ir reikėtų glaudžiau bendradarbiauti, ypač mokslinio tyrimų ir gamybos srityje. Mano šalis, pažiūrėjau, yra pasirašiusi labai svarbu karinio bendradarbiavimo e, ir moks, bendradarbiavimo karinių mokslinių tyrimų srityje uh, su Junktinė karalystė ir tą pasirašė ta ankstesnė vyriausybė. Ir dabar valdžioje esanti socialistų vyriausybė, kai aš jų paklausiau, ką jie mano apie tą susitarimą, man pasakė, kad jie tik ketina tęsti šį susitarimą, todėl kad jis yra labai geras. Ir dabar atėjo laikas mums. Uh, apie tai kalbėti. Tai nereiškia, kad mes norime atsiskirti nuo amerikiečių supriešinti save su amerikiečiais. Ne, ne apie tai eina kalba. Mes turime tiesiog pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume uh, turėti bendras gynybos išlaidas taip, kad būtų kuriama kuo didesnė pridėtinė vertė, o mūsų ta pridėtinė vertė yra taika. Ir tam, kad turėtume taiką, turime ruoštis karui. Ir turime sugebėti kariauti. Tokia yra šiandien realybė. Ir todėl mes, įvairios frakcijos, turėtume aptarti šios klausimus ir aš supratau iš jūsų pateiktų pakeitimų, iš išsakytų nuomonių, kad iš esmės mes gal sutarėme ypač tai, kas liečia bendrą gamybinę bazę ir mokslinius tyrimus šioje srityje. Aš nežinau, ponė Primger, jau atvyko komisijos atstovas, panašu, kad dar ne. Aš jau viską pasakiau, ką norėjau pasakyti. Nežinau, ką dabar turėčiau daryti. Mes galime tęsti posėdį. Niekuomet nenorėčiau kam nors padaryti įspūdžio, jog noriu nutraukti kolegą, bet jeigu jūs jau pats pasirinkote da, uh, nebekalbėti, gerai, tuomet aš jums, aš gerbsiu jūsų nuomonę. Tai buvo labai įdomi diskusija, dėkuoju jums už dalyvavimą joje. O dabar aš norėčiau visiems priminti, jog šis komitetas balsuos dėl šio dokumento spalio 7 dieną, teisingai spalio 7 dieną Strasbūrė vyksiančiame posėdėje. Posėdis vyks labai vėlai ir gali ilgs trukti ilgai, tai bus pirmadienis, Kiti klausimai? Aš tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad vyks bendras šio komiteto ir gerų mūsų partnerių e, e, aplinkosaugos e, komiteto posėdis, kuris prasidės trečią valandą ir Tas posėdis vyks e, salėje numeris 3050. E, e, Joje bus kalbama apie klimato kaitos politiką po 2020 metų. Dabar posėdis baigtas ir iki pasimatymo po pietų. Dėkuoju.